Tringolas yra paski... Ponas Katrugolos yra paskirtas e, Graikijos vyriausybės, sveikinu jį su paskirimu. Pagal mūsų taisyklės paskelbta apie laisvas vietas sausio 27 dieną